Dabar bus kalbama, bus pateikti tarybos ir komisijos pareiškimai dėl advokatų siekimo Europos Sąjungoje ir vėl suteiksiu žodį poniai Kalnina Lukašė. Vika, jinai kalbės tarybos vardu. Uh, Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Taryba buvo paprašyta įsikišti e, dėl advokatų siekimo Europos Sąjungoje šio klausimo. Mes suprantame, kad šis klausimas yra svarbus. Taip pat ponas Žintinį patiekė šį klausimą, jis kalbėjo apie tariamą teisės firmų sėkimą, e, kad nacionalinė saugumo tarnyba vykdė sėkimą. Aš noriu pasakyti, kad pirminkaujanti tarybai valstybė narė negali pateikti komentarų dėl tų kaltinimų, kad valstybės narės slaptosios tarnybos slaptai seka advokatus ir jų klientus. Pagal Lisabono sutartį e, viešosios tvarkos palaikymas ir visų pirma užtikrinimas vidaus sangumo e, priklauso valstybių narių kompetencijai. Todėl taryba negavo jokios informacijos apie jokio, jokią siekimo veiklą, kurią vykdytų nacionaliniai saugumo e, departamentai. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad asmeninės informacijos, asmeninio duomenų rinkimas ir tvarkymas nacionalinėse saugumo tarnymuose nėra reglamentuotas ES teisės aktais. 96 metų duomenų apsaugos direktyva Nei 2000 metų pagrindų sprendimas dėl duomenų sprendimo nėra taikomas šiuo atveju. 2012 metais komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos duomenų apsaugos rytyje. Ir ten buvo siūloma prevencija, tyrimai ir nustatymas ir nusikalstamos veikos būdžiamasis persekiojimas. Yra sakoma, kad tai nėra taikoma asmens duomenų tvarkymui toje veikloje, kuri yra susijusi su nacionaliniu saugumu. Dėl tos pačios priežasties prinkaujanti valstybė negali išsakyti savo nuomonės ar ta tariama veikla e, atitinka ir nepažeidžia pagrindinių teisių hartijos. Yra sakoma, kad valstybės narės turi uh, užtikrinti konfidencialumą bendravimo tarp įtarimo ar kaltimo asmenų ir jų advokatų. Ir, ir tai e, yra susiję su teisė į advokatą. Ši nuostata ar visa direktyva yra, turi būti taikoma nepažeidžiant uh, to darbo, kurį vykdo nacionalinė saugumo tarnybos, siekdamos užtikrinti nacionalinį saugumą pagal sutartis. Pirminkė, gerbiami parlamento nariai, dėkoju už dėmesį. Ačiū. Pone, dabar žodžius teiksime komisijos e, nariai, poniai Jūrovai. Gerbiami parlamento nariai, Komisijai kelia susirūpinimą žiniasklaidos pranešimai apie valstybių narių saugumo tarnybas, kurios seka advokatų ryšius ir bendravimą su savo nariais. Bendravimas tarp advokatų ir jų klientų yra saugomas 7 straipsnio, procedūrinės teisės 70, 47 ir 48 straipsnis gina, e, hartijos straipsnis gina šios dalykus. Taip pat yra svarbu, kad hartija yra taikoma tik tai tuomet valstybės narėms, kai jos įgyvena ES teisės aktus. Nacionalinis saugumas išlieka valstybės narės kompetencijoje. Ir jeigu valstybė narė pradeda slaptus tyrimus nacionalinio saugumo užtikrimo tikslais, tai nepatenka ES teisės aktų taikomos rytį. Ir tokiu atveju hartija nėra tiesiogiai taikoma nukrypti leidžiamų nuostatų taikymas turėtų būti labai griežtai aiškinamas pagal teisingumo teismo sprendimus. Ir tokios leidžianti nukrypstančios nuostatos turėtų būti taikomos tik tai pateikus įrodymus, kad imamasi tam tikrų veikų siekiant apsaugoti nacionalinį saugumo interesus. Nacionalinės sistemos turi užtikrinti pagrindinių teisų apsaugos procedūras, kurios turėtų būti taikintinos tokiais atvejais. Komisija taip pat siekia aukšto lygio apsaugos e, e, aukšto lygio apsaugos e, įtariamųjų ir teismų bylose. 2010 metais priimtas teisės aktas dėl e, informacijos apsaugos, dėl teisės į advokatą. Ir teisė į advokatą ši direktyva turėtų būti perkelta į Valstybių narių teisė 2016 metų lapkričio mėnesį ir komisija atidžiai seks šį procesą. Ketvirtas direktyvos straipsnis labai aiškiai nustato principą, pagal kurį reikia laikytis konfidencialumo susijusio su bendravimo tarp įtariamų ar kaltimo asmenų ir jų advokatų. Uh, kai yra naudojamasi teisė į advokatą. Tačiau būtina pabrėžti, kad direktyva sutelkia dėmesį į tariamųjų ir kaltinamo asmenų interesus baudžiamosiuose bylose ir ten yra e, konstatuomose dalyse patikslima, kad konfidencialumas yra taikomas tik tai bendro pobūdžio bendravimui, tuomet, kai naudojamas į teisę į gynybą tarp advokato ir įtariamos mens arba kaltinamos mens. Tai nėra taikytina advokatams tuomet, kai jie dalyvauja mm, tyriant nusikalstamo veiką įtariamo ar kaltinamo asmens. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū pirminkė, dabar pradėsime frakcijų pasisakymą. Pradės ponas Lenars. Prašau žodis jums. Ehm, Ačiū pirmininkė. advokatų ir jų klientų santykiai yra specialus dalykas. Konfidencialumas, informacijos konfidencialumas yra esminis dalykas, jeigu norime, kad piliečiai ir toliau pasitikėtų teisės viešpatavimu ir demokratija. Tačiau tai nereiškia, kad niekada, absoliučiai niekada negalima rinkti tokios informacijos. Tai būtų toks draudimas būtų nepageidaujamas. Esama labai išskirtinių aplinkybių, kai galima leisti stebėti ir sekti advokato ir kliento santykius. Tik tai reikia laikytis tinkamų procedūrų ir taisyklių. Konfidencialios informacijos rinkimas gali būti lemiamas veiksminys valstybėms, užtikrinant e, savo piliečių saugumą. Įdomu, koks šio vakaro debatų tikslas. Taryba ir komisija jau pripažino, kad e, Niderlanduose šitie dalykai yra tinkamai prižiūrimi teismo teismų. Taigi leiskite e, šitą darbą atlikti ir tuo pasirūpinti mūsų nacionalinėms tarnyboms ir nacionaliniam parlamentui. Ponas Agiler, dabar žodis jums. Ačiū. Dėkoju komisijai, komisijos atstoviai. Šios diskusijos yra mažiau gali susidaryti įspūdis, kad šios diskusijos yra nesvarbios, mažiau svarbios už kitus Europos parlamento klausimus. Tačiau tai klaidingas įspūdis. Teisė į gynybą, teisė į advokatą yra fundamentali visoje Europos Sąjungoje. Ir advokatų sekimas, visuotinis sekimas yra grėsmė Europos vertybėms ir labai rimtas asmenų teisės į konfidencialumą pažeidimas. Mes turime garsiai pasakyti, ne, tokie dalykai negali vykti. Mes turime priimti naujų teisės aktų, turime saugoti šitas pagrindinės teisės ir bausti už tokius teisės į advokatą pažeidimus. Tai juk teisė ir į gynybą teisme. Ir toks sekimas kelia grėsmę tokioms teisėms. Dabar dėl parlamentinės kontrolės. Čia komisija turi atlikti svarbų vaidmenį. Turime būti tikri, kad prireikus bus priimti reikiami teisės aktai, o parlamentas atliks savo vaidmenį. Pone Vikström. Ačiū pirmininkė. Vienas iš ES e, teisės sistemos ramščių yra teisė į galimybę nevaržomai pasitarti su savo advokatu ir turėti teisinį atstovą. Žmogaus teisių principai tai labai aiškiai įtvirtina. Jei slaptosios tarnybos rinko konfidencialę advokato ir jo kliento informaciją, tai reiškia, kad ta teisė buvo pažeista. Pasiekėme nepriimtiną ribą. Niderlandų advokatų firma Oliveira buvo sekama Niderlandų slaptosios tarnybos. Panašu, kad kitose valstybėse narėse irgi panašus dalykai vyko. Noriu klausti komisijos ir tarnybos, ar tai nepažeidžia ES teisės aktų, ar tai nepažeidžia mūsų sutarčių ir hartijų, kurios skirtos mūsų piliečiams. O jeigu pažeidžia, tai ar tai yra daroma dėl nacionalinio saugumo Tuomet aš klausiu, o kaip jūs apibrėžite, kas yra nacionalinis saugumas? Ar tai reikštų, kad Europos piliečiai praranda bet kokias teisės? Noriu paklausti, kokiu priemonių imsis e, komisija ir taryba, kad būtų užtikrintas konfidencialumas advokatų ir jų pokalbių su klientais. Ar jūs imsitės konkrečių priemonių prieš valstybės narės? ir kada pateiksite aiškiai apibriežti, kas yra nacionalinis saugumas. Ačiū. Ponas Abans, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu apie Baskų regioną. Vakar buvo suareštuoti 16 mm, Baskų politinės organizacijos atstovų. Trys iš jų buvo teisiami vakar dėl savo politinės veiklos. Kilo demonstracijos dėl šito įkalinimo ir dėl to, kad jie laikomi toli nuo Baskų regiono. Tai politinis išpolis. Tie asmenys su imti dėl to, kad jie dirbo su politiniais kalniais e, taikos procese. Valstybės narės neturėtų pažeidinėti šitaip nebaudžiamai politinių teisių. Tiesiog neprimtina, kad valstybė narė atsisako įgyvendinti ES taisyklės ir teisė asmenį antrą kartą už nusikaltimą, už kurį jau jis atlikęs bausmę. Čia reikia skubių diskusijų. E, turime diskutuoti, ar tam tikra valstybė narė demokratiška ar ne. Panašu, kad Ispanija vis labiau tolsta nuo demokratiškos valstybės apibriešties. Pirmininkas Pirmininkė pertraukė kalbėtoje, nes viršytas kalbėjimo laikas. Toliau ponė Sargentinį, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Europos piliečiai tikisi, kad institucijos veiks atvirai, kad jos laikysis įstatymų, bus patikimos. Tačiau e, toks sėkimas pakerta tokį pasitikėjimą. Netrukus ateis diena, kai kai advokatai, jų konfidencialumas nebus užtikrinamas. Matome tokius faktus Niderlanduose. E, advokatų biuro Praken Doliveira telefonų buvo pasiklausoma daug metų jei nebegalima konvencialiai kalbėti su advokatu, tai galbūt ir su gydytoju to tikėtis nebegalėsime. 2013 direktyva dėl advokatų teisių ketvirtame straipsnėje teigia, būtina išsaugoti konfidencialumą. Pagrindinių teisių hartija įtvirtina teisę į sąžiningą teisingą teismą. Tai ne nacionalinė kompetencija. Pone Jorova, Ir per jūs, ponui Timmermans, aš noriu užduoti klausimą, jam puikiai žinomi šitie dalykai, nes jis dirbęs Niderlandų teisingumo ministrų. Ar jūs raginsime, raginsite Niderlandus laikytis įstatymų, kad Niderlandai užtikrintų advokatų ir klientų konfidencialumą? Ponas Fos. Ačiū, pirmininkė. Kartosiuosi Tačiau tai svarbu, svarbu pabrėžti ryšį tarp advokato ir jo e, kliento. Konfidencialumo gynimas yra įtvirtintas e, pagrindinėse e, sutartise skirtose žmogaus teisėms. Tai yra demokratijos pagrindas ir taip pat ES E, valstybių narių kertinės principas. E, e, valstybės narės turi užtikrinti šito principo laikymas, šito ramščio įtvirtinimą. Kalbėsiu apie atskirą atvejį, kuris yra labai svarbus saugumo prasme. Čia kalbame apie labai siaurą ES kompetencija, kadangi tai e, susijęs su saugumo klausimu. Žinoma, vidaus valstybės saugumas e, yra valstybių narių kompetencija taryba negali uh, spręsti klausimų uh, e, tokių, kai tai susiję su konfidencialumo užtikrimu valstybėje narėje. Taryba negali užsimti tokiais klausimais. Čia kalbame apie atvejį Niderlanduose, valstybė, kuri pakankamai uh, demokratinė. Tai uh, uh, iš tiesų, jeigu to, toks sėkimas vykdomas ten yra, tai vietoje reikėtų tai spręsti. Ponas Albrecht, ačiū pirmininkė. Turime, manau, kalbėti apie du klausimus. Pirmiausia, tai ne pirmas atvejis, kai valstybė narė slepiasi už vadinamosios e, e, išimties numatytos nacionaliniam saugumui sutartyje. Sužinojome taip pat apie atvejį, kai Britanijos e, žvalgybos tarnybos sunaikino žurnalistų informaciją. Dabar girdime apie atvejus, kai sekami advokatai pagrindžiantai nacionaliniu saugumu ir manau pats laikas komisijai atlikti tyrimą ir užduoti klausimą teismui, kad šis apibrieštų, kas yra nacionalinio saugumas. Jeigu valstybės narės to nenori daryti, tą reikia daryti dabar, komisija tai turi padaryti ir parlamentas turi siekti, kad tai būtų padaryta. Antrasis klausimas, apie kurį reikėtų kalbėti, tai tai. Mm, mm ką reiškia sėkimas advokatams ir žurnalistams. Čia kalbame apie advokatus ir galiu pasakyti, kad e, e, po praeitos savaitės e, išpolio kalbame apie visuotinę sulaikymą, saugojimą ir iš tiesų tai susiję yra ir su žurnalistais ir turime kalbėti apie tai. Trys asmenys kalbės spontaniškai. Pirmas žodis ponui Polčiakui, prašau. Pani misto prisatkinė, ėmė trochu lyto, že sem dost... Ačiū. Vice pirmininkė. Atsiprašau, kad e, negalėjau pasinaudoti kalbėjimo laiku e, dėl, dėl kvotų, bet dabar pasinaudosiu tą galimybę. Komisijos narė minėjo Hartijos straipsnis, kur nurodyta yra, kad ES e, teisė reglamentuoja na, šitą sampratą, tačiau klausimas yra toks, ar ES gali kištis e, į valstybių narių kompetenciją, kurios yra atsakingos už e, tokios politikos perkelimą į savo teisę. Klausimas toks. Į valstybę narė vykdo pažeidimą. Uh, kas e, gali ją priversti laikytis pagrindinių teisų hartijos ir kas gali jai pritaikyti sankcijas. Turime pagalvoti apie tai, kadangi abipusis e, pasitikėjimas tarp advokato ir kliento negali būti pažeidžiamas niekada, o taip gali atsitikti, jeigu nieko nedarysime. Ačiū, pane Andersen asmens informacijos e, apsaugai e, kyla e, grėsmė. Buvo vykdomi E, koordinuoti e, reidai, kalbant apie Baskijos atveju, visi turi e, teisę būti atstovaujami advokatam, advokatai turi galėti dirbti nesikišant valstybei, ne, jie neturi būti kasima Airijoje, dėja labai gerai žinome, kas vyksta, kai valstybė bando neleisti žmogaus teisų advokatams vykdyti savo, savo darbo. Rosemary Nelson ir kole, kol, kolegos. Uh, E, susidūrė su e, Britanijos išvės agentūrom ir tai yra geras e, na, pavyzdys, kas atsitinka, kai valstybės bendro administruoti tokiu būdu teisingumą. Dėkui. Ponas Koralau, vienai minutį. Ačiū pirmininkė. Pritariu ponui Lenarčiui. Jeigu klausimas pateikiamas žodžiu, tai gali atrodyti, kad nesvarbu. E, tačiau ponios Argentinį iškeltas klausimas labai svarbus. E, galime e, kalbėti apie nacionalinį saugumą, bet negalime leisti, kad rezultatas būtų policinė valstybė, kad viskas pagrindžiama yra slaptumu, kad nepaisoma teisų į gynybą, į teisingą teismą, nes iš tiesų tom teisėm pasiekti prireikia daug laiko ir iš tiesų tokios e, procedūros yra na, grindžiamos e, labai rimtais argumentais. 13-aisiais e, įvykdytas pažeidimas yra, tačiau tai, ką matėme Niderlanduose, gali atsitikti bet ir kitur Europoje. Todėl taryba ir komisija turėtų pareikšti savo poziciją valstybių narių atžvilgių šio klausimu. Pone Jūro, ponai, ponios ir ponai, aš sutinku, kad tai yra rimta problema. Ir aš nenorėčiau kartuoti to, kad e, valstybių narių teismai nu, nustato taisyklės advokatų siekimai remiantis nacionaliniam saugumo tarnybomis. Šiuo metu Europos komisija yra pasirengusi stebėti, kaip yra įgyventinama direktyva dėl teisės į advokatą. Kaip jau sakiau, ten yra nustatyti principai, kaip reikia, laik, reikia laikytis e, bendravimo konfidencialumo tarp įtariamų ar e, kaltinamos mens ir advokato. Štai tokia yra padėtis reikalų ir komisija labai atidžiai seks tolesnius įvykius šioje srityje tiek Europos, tiek nacionalinių lygių. Taip pat atsižvelgs į uh, stebės Europos teisingumo teismo ir Europos žmogaus teisų teismo atitinkamas bylas. Ačiū. Merci, madame. Ačiū ir baigs ponia Kalina Lukaševica tarybos vardu. Gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, aš dėkinga Europos parlamento nariams iš iškeltus klausimus, išsakytą susirūpinimą šių diskusijų metu. Aš užtikrinsiu, kad taryba susipažintų su mūsų diskusijos rezultatais. Tačiau, kaip pradžioje minėjau, taryba nesvarsė šio konkretaus klausimo, diskusijų šio, šio klausimo ir nėra prieimusi nuomonės šios, šio klausimu dėl priežasčių, kurias jau pateikiau. Tai yra valstybių narių kompetencija individualiai nustatyti e, taisyklės susijęs su nacionaliniu saugumu. Gerbėmi parlamentarai, dėkoju už jūsų dėmesį ir už diskusijas. Ačiū. Merci, mesdames. Ačiū.